Meine Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen und Kollegen. Gerbiamas ponės ir ponai, kolegos, prašau atsisėsti savo vietas. Na, nesinorėtų per nelik užvilginti pokysidžio pradžios. Žinau, kad e, mūsų pranešėjo Pervonš Beres yra pakeliui į posėdžių salę, taigi pasinaudodamas progą šiek tiek pakalbėsiu apie administracinius reikalus diena. Šiandieną yra užtikrintas pilnas vertimas visas kalbas, taigi visi gali pasisakyti savo gimtają kalbą. Darbo tvarkės gavote, atrodo, nėra pagėdavimo keisti darbo tvarkę, taigi laikykime ją patvirtintą. Na, aš neturiu kažkokių ypatingų pranešimų šiandieną, tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad šiandieną Pervonš Beres oficialiai pateiks savo pranešimą kaip pranešėja, jis rytoj bus išsiųstas vertimui, pranešimas yra parengtas prancūzų kalba. Na, žinote, kad mums pavyko, dedant pastangas pasiekti, kad pranešimas yra išverstas ir į anglų bus išverstas į anglų kalbą ir jau turėsime vertimą į anglų kalbą 17 dieną. Ir jei per vanš neprieštaraus, nemanyčiau, kad taip atsitiktų, tai pasirūpinsiu, kad rytoj e, pranešimas būtų visiems nariams išsiųstas e, prancūzų kalba. Na, esame išplatinę mūsų praeito posėdžio įvykusio kovo 8 dieną protokolą, prašau su juo susipažinti. Taip pat yra išplatintas ir koordinatorių posėdžio protokolas. Jis įvyko balandžio 29 dieną. Na ir kągi, pereikime prie mūsų posėdžio darbo atvarkės. Šią formą jis vyksta paskutinį kartą prieš vasaros atostogas ir šiandieną pagal darbo atvarkę aptarsime teminį darbo dokumentą, kurį parengė kolegė Regina Bastos. Jo Dokumento pavadinimas yra ekonominio atsitraukimo strategijos, finansiniai ir pinigų aspektai, MVI, inovacijos ir naujo tvaraus augimo galimybės. Taigi temų spektras yra labai platus ir tikrai žaviuosi mūsų kolegės drąsa uh, apdoroti tokį platų temų spektrą tokia glausta forma. Na ir ji parengė šį dokumentą. Na, elgsimės kaip visuomet. Labadiena per vonš. Ta tikrai. Äh, Na kągi. Taigi paprašysiu per vonš trumpai pristatyti savo pranešimo pagrindinius aspektus tam, kad galėtume pradėti diskusijas. Na, kaip matėte, darbo tvarkėje esame numatę posėdį um, tęsti iki 17.30, bet mes nesame neįsipareigoję lauk, iš, būti salė iki, iki pat galo ir prieš suteikdama žodį Reginai Bastos noriu pasveikinti uh, pagal iniciatyvą Focus Europe atrinktus studentus iš Sardinijos. Uh, jie buvo atrinkti savo ypatingų pasiekimų dėka ir labai malonu, kad atvykote pas mus į Europos parlamentą ir džiugu, kad Europos jaunimas domisi e, įvykiais Europoje ir be kitako mūsų komitetų darbu. Na, o po to mus aplankys šiek tiek vyresnių asmenų grupė, jie anksčiau dirba finansų srityje Vokietijoje ir dabar Regina Bastas žodis jums, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Šiandieną noriu pristatyti savo darbo dokumentą. Jis yra parengtas tuo metu, pat, pat metu, kaip ir ponios Pervanš Peres siūlymai ir pranešimas. Aš tikiuosi, kad šis darbo dokumentas bus naudingas ir bus pagrindas darbui prieš parengiant galutinį pranešimą. Mano darbo dokumente yra išdėstyta keletas aspektų ir norėčiau ypač išryškinti vieną iš jų, tai yra parama e, MVI. Na, prieš perinant prie pačio, paties dokumento turinio, norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad uh, Visas dokumentas turi konkretų leitmotyvą, tai yra mūsų naujojo etapo vertybės, kurios padės įveikti krizę ir įtakos mūsų veiksmus dabar ateityje. Tai yra solidarumas, laisvė ir skaidrumas. Aš tikiuosi, kad šios vertybės pasitrauktos ir į galutinę pranešimo versiją ir Tikimės, kad tokiu būdu bus užtikrintas socialinis žingumas, kuris yra susijęs su šiomis praneš... vertybėmis. Aš nebejoju, kad pranešime tai bus pakankamai atsižvelgta, nes mes sustarime ne vien tik tais ekonominę, finansinę, socialinę krizę, bet ir vertybių krizę. Na ir dabar norėčiau pereiti prie paties darbo dokumento. Na, kaip visi žinote, MVI yra pagrindinis ekonomikos variklis Europos Sąjungoje. Ir bandant įveikti krizę, svarbiausia yra susitelkti į novatoriškus MVI gebėjimus, nes jos užtikrins būsimą ekonominį augimą Europos Sąjungoje. Lygiai taip pat svarbu yra stiprinti socialinę rinkos ekonomiką. Na, reikia be kita ko riboti konkurencingumą labai svarbu, kad MVI turėtų prieigą prie kreditų. Iš daugelių valstybių narių girdėjome, kad e, kreditus gauti sunku. Na ir po krizės iškart daugelis vyriausybių suteikė bankams atitinkamų lėšų, tačiau gan ilgai užtruko, kol šis lėšos galiausiai pasiekė MVI. Taigi MVI sudėtinga gauti kreditus. Jeigu šioje srityje nebus padaryta pažangos, tai tai išliks kaip problema. Todėl norėtųsi, kad būtų palengvinta galimybė MVI gauti kreditus ir būtų numatytas atitinkamos kreditų sistemos skirtas MVI. Dar šiek tiek apie vidaus rinką. Vidaus rinka turi tarnauti MVI ir e, suteikti joms galimybių. Taigi, Mums reikia tam tikros europinės platformos, kuri leistų MVI atlikti tam tikras e, priekybos veiklas, e, kurių jo šiaip negali atlikti. Tai reiškia, kad mes turime remti MVI. Tik tokiu būdu mes galėsime sukurti tinkamą aplinką priekybai, komercijai vidaus rinko ir tokiu būdu suteiksime galimybę dirbti MVI be kitako ir tarp valstybinių lygių. Svarbu panaudoti ir dar vieną priemonę. Čia konkrečiai turiu galvoje smulkio verslo aktą. Jį reikia peržiūrėti tam, kad jis būtų lankstus ir tokiu būdu jį galima būtų geriau panaudoti. Reikėtų peržiūrėti smulkiai verslo aktą ir labai malonu būtų, jeigu pranešėjai į savo pranešimą atrauktų šį aspektą. Na, ES turi turėti kontrolės galimybę. Nes smulkio verslo aktas yra uh, valstybių narių kompetencijos rytyje, tačiau Europos sąjunga turi turėti kontrolės galimybę ir ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama socialiniams aspektams. Na, Ir ūkis turi, turi gauti galimybę užtikrinti didesnį socialinę sąnglaudą ir tokiu būdu kurti darbo vietas. Na, pranešime siūlomas konkretas šis priemonės. Na, ir mes turime turėti vieno langelio principą, per kurį MVI galėtų vykdyti įvairius administracinius reikalus. Yra įvairių biurokratinių kliučių, kurias būtinai reikia pašalinti. Na, daugelį valstybių narių jau gyvendintas tas vieno langelio principas, tačiau jam reikia naujų postumių tam, kad Europos įmonėmis galėtų patogiau juo naudoti. Dar vienas naujas dalykas liečia tai, jog reikėtų labiau pasinaudoti žmogiškaisiais ištekliais bei turimomis žiniomis. Turėtume sukurti vyresniamžiaus darbuotojų tinklą. Tai reiškia, jog tie darbuotojai, kurie sukuria didžiausią pridėtinę vertę, paprastai yra tokie, kurie stovi e, prieš savo karjeros pabaigą ir netrukus pasitrauks į pensiją. Tačiau šie asmenys turi daug patirties, profesinės ir kitokios. Ir labai svarbu, kad ši patirtis būtų panaudota Europos ūkio labui man labai svarbu, kad iš tiesų būtų sukurtas tokių vyresnio amžiaus darbuotojų tinklas ir tokiu būdu galėtume pasinaudoti vyresnio amžiaus e, darbuotojų specialistų žiniomis. Mano parengtame dokumente taip pat e, kalbama apie MVI, kurios sukuria turtą vietos lygių. Žinome, kad uh, E, kaiminystės e, politika ir jos priemonės leidžia įspręsti ekonominės problemas, bent jau taip manome, bet neretai klystame. Tai nereiškia, kad automatiškai nebus sėkmės pavyzdžių, jeigu uh, viešosios investicijos skiriamos plataus masto projektams, bet svarbu susitelkti ir į vietos lygį. Ir čia tenka svarbus vaidmuo MVI. Jeigu norime suteikti galimybę MVI suvaidinti tą svarbų vaidmenį, taigi pasirūpime, kad būtų vietos lygiai kūrimas darbo vietos ir tai duotų teigiamų postumių e, vietos bendruomenėms, ypač tose regionuose, kur gyventojų tankumas nėra didelis, bet labai svarbu suteikti postumis ir paramą MVI, kad šios įmonės iš tikrųjų pasirinktų dirbti vietos lygių ir kurti darbo vietas. Na, viskas skamba kaip ir gražiai, tačiau tikrovė yra sudėtingesnė. Tos priemonės turi duoti ekonominės vertės ir leisti didinti BVP. Taip pat reikia pagerinti e, darbuotojų gebėjimus tam, kad jie galėtų įsidarbinti. Visoje ES yra 20 milijonų MVI. Ir jeigu kiekvienam vis sukurti bent po vieną naują darbo vietą, tai reikštų 20 milijonų naujų darbo vietų. Ir būtent tai, tai ir būtų tas postumis, kuris leistų pagerinti ekonominį augimą bei turėtų teigiamų socialinių pasiekmių. Na, MVI yra svarbi ir ES užsienio priekybos politika. Turime pasinaudoti ES tarnybomis tam, kad visas pasaulis išvystų mūsų MVI, kad jos būtų matomas. Mano darbo dokumente atsižvelgiau ir į dar vieną aspektą, Tai yra naujovės, kurias vykdo MVI, nes naujovės, inovacijas yra ekonominis veiksnys, kuris yra labai svarbus. Todėl labai svarbu kurti e, naujas partnerystės tarp universitetų ir ūkio subjektų. Tai duotų naudos tiek e, universitetams, tiek ir MVI. Taigi turime skatinti naujoves, kurios e, remiasi žiniomis kaip pagrindu, nes nuo to priklauso ES ateitis. Norėčiau atkreipti dėmesį į tris ypač svarbius sektorius, tai yra naujovės, inovacijos, sveikatos apsaugos srityje. Tai yra labai svarbis rytis. ES turi pripažinti faktą, kad gyventojai senėja Na ir šiame sektoriuje pastaruoju metu buvo tam, pastebima tam tikra recesija, taigi iš ties privalome teikti Europos Sąjungos parama. Aplinkosauga taip pat yra labai svarbus aspektas, lygiai taip pat kaip ir švietimo sritis. Labai svarbu, kad į darbo rinką ateitų gerai parengti darbuotojai. Taip pat reikia skatinti naujas profesijas įsitvirtinančias rinkoje. Mes jau kalbėjome apie demografinės tendencijas. Beveik 500 milijonų žmonių yra vyresni nei 65 metų. Ir ši gyventojų grupė tampa vis svarbesnė. Todėl labai svarbu kad ši vyresnių žmonių darbo e, grupė būtų labiau įtraukta į darbo rinką, neturėtume jos pamiršti. Turime atsižvelgti į visuomenės senėjimą ir skatinti aktyvų senėjimą, tačiau lygiai taip pat turime suteikti galimybę ir jauniems žmonėms ateiti darbo rinką. ES tenka konstatuoti, kad nedarbas tarp jaunimo labai didelis. Taigi turi būti užtikrinta pusiausvyrą tarp senų ir jaunų žmonių užimtumo. Tai yra iššūkiai, kuriuos atsaką reikia rasti tiek politiniu, tiek ir ekonominiu lygiu. Na ir tai susišūkė su tuo, ką sakiau anksčiau. Taigi dar sėki minėjo MVI, yra svarbus tam, kad pagerintume ES įmonės nu, infrastruktūrą. Na, yra neigiamų tendencijų ES, tai yra, kad vis žmonių nori gyventi e, kaimo visuomenėse, jie pastraukia miestus, neretai tai kelia skurdą ir atskirti. Yra ir migracija kaip reiškinys ir aš manau, kad MVI būtų tinkamiausias atsakas šiai problemai spręsti. Pavyzdžiui, bandant iš naujo apgyvendinti kaimo vietovės. Taigi, uh, Dar kartą paminėsiu, kad e, MVI yra labai svarbi priemonių ištikrinti ekonominę ir socialinę sąklaudą. Informacijos visuomenės vystimasis taip pat gali prisidėti prie ekonominio atsigavimo. Todėl turime pasinaudoti visomis galimybėmis, kurias teikia informacinė visuomenė, tam, kad įtrauktume ir kaimo vietovių gyventojus ir tokiu būdu užtikrintume e, suderintą visų e, ūkio augimą. Taigi apibendrinant galiu pasakyti, kad ekonominis e, augimas nėra atsiejamas nuo gerovės augimo. Na, laikai sunkus ir todėl reikia priimti ir sudėtingus sprendimus. Šie sprendimai lems mūsų Europoje ateitį. Iš krizės galime pasimokyti ir be kita ko, pavyzdžiui, kad reikia geresnio priežiūros koordinavimo, o taip pat didesnio valstybių narių e, dalyvavimo gerai veikiančiose europinėse sistemose. Ir labai svarbu, kad ir būsimas kartas tai padarytų. Reikia tinkamai panaudoti visas turimas europinės priemonės, e, elgtis ambicingai ir iš tikrųjų kurkime Europą, kuri būtų lyderė, sugebanti e, rasti atsaką į ateities iššūkius. Ir dėl šios priežasties nebejoju, kad pavyks susidoroti su dabartiniais ekonominiais bei socialiniais iššūkiais. Nuolat kartodavo, jog ES politiniai lyderiai priėmė teisingus sprendimus, suvaidino lyderio vaidmenį ir todėl politiniai lyderiai turėtų prisidėti prie to, kad politiniai projektai taptų tikrovę, o to pasieksime tik tais tuomet, jeigu suvoksime, kad visą tai reikia gyventinti europinių lygių. Ačiū labai. Pone Bastos, pirmiausiai dabar siūlyčiau suteikti žodį pranašėjai per Vanš Peres, o po to leisime pasisakyti koordinatoriams. Merci beaucoup. Merci, uh, merci d'abord, monsieur le président. Labai ačiū, labai ačiū, ponė pirmininkė, kad šiek tiek pakoregavot darbų kalendorių, nes dabartinis kalendorius irgi suteikia mums galimybę prisidėti prie to, ką jau nuveikė e, temos, temos e, pranešėja, tai yra parengusi darbo dokumentą Regina Bastos. Tad e, mes šiaip jau palaikėm ryšius raštu, tai yra ir tai yra labai svarbu, kadangi labai svarbu, kad darbo dokumentas būtų papildytas e, tam tikrom mintim įvairiais kitais aspektais. Na ir čia dabar e, aptariamas darbo dokumentas yra labai svarbus ta prasme, kad mums dabar tenka daugybė iššūkių europiečiams, ypač užimtumas, užimtumas, uh, O kalbant apie didžiųjų įmonių, mažųjų vidutinių įmonių e, strategijas, tai šiaip jau vėlgi labai svarbu užtikrinti jų eksportą, bet šiandien e, iš tikrųjų mes tengiamės sukurti e, naujos darbo vietas ir reikia be abejo atsižvelgti į, į sakomą nerimą, e, Aš šiaip jau galiu pritarti daug tam, ką jūs pasakėt dė, dėl solidarumo, e, solidarumo tarp kartų be visa kita. Nes vyresnio amžiaus žmonės šiaip jau dažnai nerimauja Bet e, kita vertus, seni žmonės suvokia ir yra tokia nuostata, kad e, senyvi žmonės geriau šiaip jau gali prisitaikyti prie, e, atsakyti į iššūkius. Tad įvyko tam tikrų pokyčių jau mūsų sąmonėje ir čia iš tikrųjų gera mintis pasakyta, kad būtų galima geriau panaudoti e, vyresnio amžiaus žmonių patirtį, suteikti tam tikrą paramą ir kartu sutelkti, skatinti solidarumą tarp kartų. Tikrai įdomi mintis. Dabar tarp jūsų paminėtų elementų į tris norėčiau atkreipti dėmesį pirmiausia mokymas, švietimas. Maničiau, mes labai dėmiai turėtume į, į tą sritį žiūrėti. Švietimas, mokymas, socialinio dialogo organizavimas ir tam tikrų paslaugų eksternalizavimas. Tai yra tokie trys svarbiausi keliai susiję su mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis. E, tad pasinaudojant e, būtent e, ir čia vėlgi su tuo susiję, susijusi mintis kurti, telkti, organizuoti tam tikrus mokymo švietimo centrus. Ir tokia mintis plėtojama, mintis, kad Nes, sakykime, jeigu mažosios vidutinės įmonės eksternalizuoja tam tikras paslaugas, tai jos negali tai daryti didelių tam tikrų kaštų sąnaudą, tai yra pagrindų. Ir čia vėlgi šiuo atveju kalbama apie taip pat naujų darbo vietų kūrimą. Tad iš ties ta mintis verta, verta toliau pagilinti darbo dokumente. Man iškilo toks vienas konkretus klausimas susijęs su švietimu mokymu. Kai mes kalbam apie didelės, sakykime, aplinkosaugos strategijas, didelės ambicingas strategijas, tai šioje aplinkosaugos srityje, iš ties kalbam apie didelės strateginės investicijas, tam tikrų paskirstimo tinklų kūrimą, tačiau vietos lygių, tai yra ekonominės tos grandinės kitame, e, kitame gale, gali, gale, čia kalbama apie, sakykime, būstų statymą, apie viešojo transporto gerinimą, o kai kalbama apie, sakykime, būstų e, Mm, būstų statymą vietos lygių. Tai, tai irgi tai iš tikrųjų susiję su būtent smulkių tokių amatininkų, mažų įmonėlių e, švietimu mokymu. Ir tokiu būdu tikrai reikia numatyti tam tikrą specializuotą, tikslinį, tam tikrą mokymą. To, to, to aspekto nereikėtų leist, išleisti iš akių. Ir dabar dar vienas konkretus klausimas susijęs su jūsų paminėto smulkiojo verslo akto peržiūra. Yra jau tam tikrų teisės aktų pasiūlymų, bet e, jūs, e, kaip jūs įsivaizduojat, kokie, kokie konkreti, koks konkretus kelias e, būtent susijęs su tokio smulkiojo verslo akto peržiūra? Taip, desidero komplimentas. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti kolegę pirmiausiai su jos indėliu į mūsų darbą. Noriu pasakyti, kad palaikau jos mintis taip pat ir pabaigoje savo pasisakymų išsakytas rekomendacijas. Mes privalome skatinti ūkio augimą, tai yra pats svarbiausias momentas. Ir tik tai galėdami aukti ekonomiškai, mes sugebėsime didinti savo gerovę, tačiau pelno siekimas turi būti susijęs taip pat ir su aiškia atsakomybė. Man šie principai nėra atsijėti vienas nuo kitokio augimo ir pelno mes nesugebėsime pasiekti nekurdami naujų darbo vietų. Ir mums per artimiausius mėnesius ar artimiausius du metus darbo vietos bus pats svarbiausias klausimas. Aš manau, kad mes turėtume daugiau pagalvoti apie tvarios gerovės koncepciją. Jau pribrendo laikas aiškiai pasakyti, kad mes vakaruose gyvenam uh, iš tikrųjų geriau, negu galime sauliaisti gyventi. Mes negalime toliau gyventi skolų sąskaitą ir negalime šią kryptimį vystyti mūsų visuomenės, nes kitaip nesugebėsime išlikti globaliniu mastu. Turime pasakyti savo tiesą, Europos Sąjunga galėtų vaidinti svarbų vaidmenį pasaulyje, jeigu sugebėtų savo 27 valstybėms narėms ir visam pasauliui paaiškinti, kad e, jau pribrendo laikas pažvelgti tiesai į akis. Vidutinės gerovės koncepcija privalu paaiškinti mūsų nuomonė, dabartinė mūsų gerovė yra netitinka mūsų ekonominio pajėgumo. Tam, kad mūsų ūkis toliau galėtų aukti, mums reikalingi drąsus politiniai sprendimai ir būtent ES galėtų tapti lyderę pasaulyje tokius politinius sprendimus priimant ir siūlant. Ačiū pranešėjai. Socialistų frakcijos vardu kalbės ponas Konferati dabar. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pirmiausiai padėkoti kolegai Bastos už puikiai atliktą darbą, taip pat padėkoti už tai, kad e, ji labai tiksliai įvardino mažų ir vidutinių įmonių svarbą Europos ūkiui. Istoriškai visą laiką vidurinysis sluoksnis sugebėdavo tiek gamybos, tiek paslaugų teikimo e, srityje elgtis lankščiausiai ir geriausiai sugebėdavo prisitaikyti prie didžiausių ekonominių krizių, su kuriomis susidurdavo valstybės narės. Todėl, manau, valstybės turėtų remti mažas vietinės įmonės, siekdamos atgavinti Europos ūkį ir tokiu būdu, tą noriu ypatingai pabrėžti, išlaikyti Europoje taip pat ir gamybinius pajėgumus, nes šiuo metu e, bando, bandoma ir prastumti mintis, kad ateityje Europai nereikės nieko gaminti ir manau, kad tokia nuostata yra neteisinga ir tie, kurie tokias mintis skleidžia, elgesi neatsakingai. Todėl mes turime pasinaudoti dabar atsiveriančiamis galimybėmis ir steigti parmą šiam sektoriui, kad jis padėtų atgaivinti visą Europos ūkį. Reginos minėtas administracinės naštos sumažinimas jis yra labai e, svarbus, tačiau jis dar svarbesnis yra šios administracinės naštos sumažinimas bei administracinių išlaidų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Laiko faktorius čia taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį ir laiko faktorius yra tiesiogiai susijęs su įmonių konkurencingumu. Todėl visoms ūkio struktūroms yra labai svarbu supaprastintos biurokratinės procedūros ir administracinės naštos mažinimas. Dažnai biurokratiniai sprendimai yra e, priimami skirtingose institucijose, todėl įmonėms reikia investuoti daug laiko ir pinigų, dėl to kyla įvairių interesų konfliktų, todėl vieno langelio principas sukeltų sinerginį efektą. Taip pat kyla klausimas, kokią formą teikti paramą įmonėms, kad jos sugebėtų uh, užmėgsti glaudesnius ryšius su universitetais, mokslinio tyrimų centrais ir Reikia pagalvoti apie tai, kaip e, skatinti tokias įmonės bendradarbiauti tarpusavyje, bendradarbiaujant su mokslinio tyrimų institucijomis. Rinkoje, savaime suprantama, jos turi tarpusavyje konkuruoti. Taigi reikia pagalvoti, kokias tokio bendradarbiavimo skatinimo formas pasirinkti. Paskutinis pastebėjimas yra štai koks. Tam, kad pasiektume užsibrėžtų tikslų, mums reikalinga teigiama pozityvi aplinka. Aš turiu minėje ne uh, aplinką tiesioginę to žodžio prasme, tačiau taip pat ir administracinę aplinką miestų, infrastruktūros aspektus. Taip pat manau, kad Europoje reiktų daugiau dėmesio skirti būtent gamybinėms regionams arba regionams, kuriuose anksčiau buvo vystoma gamyba. Turime tokias e, Europos vietas, kuriuose buvo išvystyta savo laiku, pavyzdžiui, plieno pramonė. Ir jeigu atskiriuose miestuose arba regionuose yra sukūrima atitinkama infrastruktūra, tai prisideda prie verslo ir gamybos pajėgumų pritraukimo bei prie tam e, tikros e, teritorinės regioninės tapatybės sukūrimo. Ir neatsitiktinai, kuomet kalbama apie vieną arba kitą žaliavą, kuri yra gaminama Europoje arba tam tikrus kitokio pabudžio gaminius, kartu yra paminimas ir tas miestas arba vietovė, kur uh, ta žaliava yra gaminama. Ole Šmit. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponė Bastos, jos parengtas dokumentas taip pat iš tikrųjų yra labai įdomus. Mes turėtume remti mažas ir vidutinės įmonės bendros gamybos skatinimo kontekste Europoje, tačiau turėtume elgtis atsargiai ir neteikti paramos toms pramonės šakoms arba gamybos šakoms, kurios negali išlikti, pavyzdžiui, laivų statykloms, e, kurios negali parduoti niekur savo produkcijos. Taip pat vertėtų pagalvoti ir apie mūsų gaminamus automobilius, kažkas juos turi nupirkti ir reikia apdairiai naudoti mokesčių mokėtojų pinigus tokio pobūdžio valstybiniai pagalbai. Tai yra bendro pobūdžio komentaras, tikiuosi, kad jūs tačiau pritarsite šioms mintims. Pasirinktas požiūris skirti daugiausiai dėmesio mažoms ir tiems įmonėms yra teisingas paskolų sąlygų lengvinimas taip pat yra svarbus aspektas, tačiau situacija kapitalo rinkose ir jeigu mes ir toliau tęsime dabartin, išlaikysime dabartinius reikalavimus kapitalo rinkai, tai vieną dieną bankai mums pasakys, kad nebeturi daugiau lėšų, kuris galėtų skirti mažų ir vidutinių įmonių paskoloms finansuoti veikianti vieninga Europos rinka turėtų prisidėti prie ūkio augimo ir gerovės kūrimo. Tačiau aš manau, kad mūsų parlamentas, taip pat kaip ir kiti, e, nepakankamai skiria dėmesio informacijos sklaidai apie visus šios aspektus. Galima paminėti, pavyzdžiui, pacientų judumo klausimą. Visi žinome, kad mūsų visuomenės sensta, tačiau mes niekaip nesugebame užtikrinti galimybės pacientams gauti sveikatos e, priežiūros paslaugas kitose šalise, jeigu jie negauna tų paslaugų savo valstybėje, jiems neleidžiama keliauti į kitą šalį ir e, pasistengti ten išspręsti savo sveikatos problemas. Mes turime e, kažko, imtis kažkokių veiksmų šioje srityje, nes dabar e, šis klausimas yra blokuojamas tarp kitų valstybių, taip pat ir Ispanijos, galbūt būtų galima jį čia vėl iškelti šiame kontekste, taip pat ir tvari pensijų mokėjimų sistema, dabartinė sistema nėra uh, tvari, nėra, nėra ilgalaikė, todėl pritariu jūsų mintims, kad reiktų pasirinkti lankstų pensinio amžiaus e, modelį arba šeimo į pensiją modelį galbūt tarp 60 ir 70 metų ir negalime apsimetinėti, kad šie klausimai ne sukels sunkumų uh, viešųjų finansų sektoriuje. Švietimo klausimai. Taip pat visiems rūpi, žinome, kad daugelėje valstybių nėra įgyvendinamas reikalavimas skirti švietimo reikmėms 3 procentus nuo bendro vidaus produkto. Galbūt pons Barosas, man atrodo, yra sakęs, kad mums reikia mm, EIT, Europinių informacinių technologijų projektą sukurti, tačiau ši idėja taip ir nusėdo kažkur biurokratų e, stalčiai. Buvo pasiūlymas kurti Europos e, technologijų institutą, kuris būtų Massachusetts technologijų instituto atitikmo iš tikrųjų. Arba, e, kaip matome, iš e, įvairių tarptautinių e, mokinių gebėjimų vertinimo. E, Europa e, tokiuose vertinimuose, tokiuose konkursuose pralaimi, Europos mokiniai pralaimi mokiniams iš Kinijos arba Indijos, nes neskiria pakankamai laiko namų darbams vietoj to pražaidžia jį e, kompiuteriu. Koordinuota mokesčių sistema, manau, taip pat verta dėmesio, tačiau galbūt e, mes nedrįstame pakankamai drąsiai pasakyti, kad reikia koordinuoti mokesčius, todėl šį klausimą būtų taip pat galima paminėti kur nors tarp eilučių. Thank you. Dėl EAS e tai taip pat yra gera idėja, tačiau sunku įsivaizduoti, kaip praktiškai jį galėtų veikti. Demografiniai pokyčiai buvo minėti. Bet kokiu atveju mes turėtume daugiau dėmesio skirti arba įtraukti papildomas nuostatas dėl darbo jėgos judėjimo, nes e, tas judėjimas nevyksta taip, kaip galėtų vykti šiuo metu imigracija. Mums reikalinga imigracija, mums reikalingi žmonės, kurie atvyktų gyventi į Europą, nes dabar mes juos visus paliekame už savo durų, tačiau po kelių metų turėsime juos e, kvieštis, kad atvyktų ir sugebėtų mums užtikrinti senatvę. Pabaigai e, noriu paminėti keletą aspektų, e, tiksliau jūsų paklausti, ką turėjote omenyje, sakydama, kad reikia priimti sprendimus globalių lygmenių. Nelabai įsivaizduoju, kaip tai turėtų būti. E, aš žinau principą Think Globally, Act Locally. E, galvok globaliai, o veik lokaliai arba vietiniu mastu. Ką jūs turėjote omenyje, kaip žmonės gali priimti tos sprendimus vietinių lygmenių, kurie galėtų veikti pasauliniu lygmeniu. Gal galėtumėte paaiškinti, dabar pasisakys Vengigol, po to Nikolaus Huntis, Artur Karins ir Danutė Hubner. Uh, Atsiprašau, kolegos, kad man teks greitai išvykti, todėl labai trumpas pasabos. Dėkoju už tikrai įdomų darbinį dokumentą, kuris iš esmės yra skirtas MVI vaidmeniui. Norėčiau pasidalinti keliomis papildomomis pastabomis, kurios tikriausiai bus aktualios rengiant ir pranešimą. Taigi, be to, kas jau pasakyta čia, man rodos svarbu atkreipti dėmesį iš tai, ką, kai kalbame apie MVI, man atrodo, yra didelis dar vienas sektorius, kuris tarsi pametamas iš akių. Jis jame yra 10 procentų visų žimtųjų ir nei, nei viešame sektorėje, nei klasikinėme privačiame sektorėje. Tai ir. Ir tas įmonės, kurios yra valdomas privačių asmenų. Taigi, kai kalbame apie socialinę rinkos ekonomiką, labai svarbu atkreipti dėmesį į šį sektorių ir į jo konkrečius poreikius. Kai kalbame apie regioninę politiką, tai yra neretai toks natūralus partneris. Na ir kai reikia atgaivinti regionus, arba išlaikyti ekonominę veiklą regionuose, kas ne visuomet yra lengva ir tai bendra problema visoje Europoje, tai yra, kad e, kaimo vietovės patiria sunkumu, taigi labai svarbu, kad pagrindinės e, svarbos paslaugos išliktų regionuose, tokiu būdu regionas irgi išliktų gyvybingas. Noriu atkreipti dėmesį praeitais metais parengtą toje pranešimą, kuris buvo patvirtintas didelio balsų daugumą. Na ir tame pranešime buvo siūloma palaikyti MVI, kurios turi tiek įprastinių poreikių, tiek ir labai specifinių poreikių. Taigi aš manau, kad pranešime, šiame pranešime reikėtų į tai taip pat atkreipti dėmesį. Taip pat, aišku, padėtų at, konkurencingumo politikos atgyvinimas tam, kad sukurtume daugiau laisvės kvepuoti MVI, nes tenka konstatuoti, kad rinkoje vis stiprėja monopoliai. Ir tai kelia grėsmę patiems sektoriams. Na ir galiausiai norėčiau pastebėti, kad kad kai kurias rekomendacijas reikėtų sukonkreč... suformuluoti konkrečiau. Čia bendrais brožiais raginama uh, sukurti daugiau mokesnių paskatų, tačiau, paskatų, tačiau aš gan skeptiškai jas žiūriu, nes paprastai jos būna sudėtingos, o mokesčių mokėtojai ir taip kenčia dėl to, kad e, mokestinės nuostatos yra sudėtingos. Tas pasakytina yra apie MVI. Nors šiaip dėl bendrų linijų tai labai sutinku ir palaikau viską, kas čia pasakyta. Ir e, tikriausiai ponė pranešėja puikiai supranta, kad visas MVI klausimas yra vien tik viena iš šio darbinio dokumento pavadinimo sudėtinių dalių. Ir tiesą sakant, mes neturėjome galimybės aptarti finansinių ir pinigų aspektų susijusių su krizės įveikimo politika, siekiant užtikrinti tvarų augimą. Taigi tikriausiai jūs dar sugrįšite prie šių aspektų ir tikiuosi, kad jie atsispindės ir galutinėme pranešime, kad jie nebus pamiršti. Mm, ir manau, kad tokiu būdu galėsime sudaryti bendrą vaizdą. Dėkuoju, dabar man tenka išeiti. Nikolas Kuncis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti poniai pranešėjai už prengtą tekstą, o taip pat ir už tas mintis, kurias jis, kurias jis čia mums išdėstė. Na, diskusijams besitėsiant, išklausus įvairių minčių, išklausus bendro pavudžio, pranešimo atrodo viskas kaip ir aiškėja, bus aiškus tas galutinis pranešimas, jo versija. Tačiau dabar norėčiau atkreipti dėmesį į tuos dalykus, dėl kurių nesutinku. Ir čia dabar vadovausios ponios Bastos parengtų tekstų. Na, ir aš čia galbūt atkreipiu dėmesį į esminius skirtumus. Aišku, sutinku kad e, MVI yra svarbios užtikrindant ekonominį augimą Europoje. Tačiau e, man e, įdomu, kaip mes apibrėžime MMV, ar kriterijus būtų dirbančių darbuotojų skaičius, ar kapitalos dydis. Čia mano pirmasis skaičius. Antra, pranešėjas sako, kad ekonominė rinkos ekonomika ES yra vienas iš didelių ES pasiekimų. Bet tai ką reiškia ta Europos socialinė rinkos ekonomika? Ar tai čia yra ta senoji socialinė valstybė, kuri atsirado ES po e, karo Europoje, tai mūsų tikslai bendri. Tačiau jeigu mes e, dabar pripažinsime, kad rinkos liberalizuotos, kad e, pasirinktas pelnas kaip kriterijus, tai, tai nežinau, ar tas socialinis rinkos ekonomikos modelis toks jau įspūdingas, ar mes jį pavadintiname taip pasiekimu, kad Europoje dabar turime tokį socialinės rinkos ekonomikos modelį. Ar tai iš tikrųjų partneris Europoje? nes ES yra didelis nedarbas, daug žmonių gyvena skurti, didelė neligybė visoje Europoje. Taigi man kyla klausimas, kasgi yra ta socialinė rinkos ekonomika, nes man neaišku, ar tikrai visą tai jau toks didelis pasiekimas. Tikrai bejoju. Mano kitas pastebėjimas liečia konkurencingumą. Man susidarė įspūdis, skaitant tekstą, kad konkurencingumas vertinamas kaip, e, kaip kažkoks būdas daryti pažangą Europos Sąjungoje, kaip būdas e, padrasinti žmonės. Tačiau ne, taip nėra, tai yra kova, karas. Tai yra bandoma susitikrinti monopolį ir nusistatyti savo kainas. Taigi kaip, tiesą sakant, mums pavyks atsispirti toms, tiems multinacionaliniams koncernams, kurie bando monopolizuoti rinkas ir kaip apsaugosime nuo, jų darbuotojus nuo išnaudojimo. Aš asmeniškai e, sakyčiau, kad e, konkurencingumas yra tokia kontroversiška vertybė. Pasižiūrėkime, kas vyko per pastarusius keletą dešimtmečių, pažiūrėkime, kokiu keliu žengia MVI, kiek iš jų atsirado naujų, kiek iš jų teko pasitraukti iš rinkos, užsidaryti. Nesakyčiau, kad aplinka jau tokia palankė MVI neteikčiau, kad konkurencingumas yra panacėja, priešingai tai yra savotiškas šaltasis nepaskeltas karas tarp įmonių. Na, įmonės tengiasi dominuoti rinką, sukurti uh, monopolį ir tai tikrai gal nėra gerai MVI. Na, man patinka tai, kas pasakyti apie vyresnius žmonės, bet ką tai konkrečiai reiškia. Taip, jie turi patirties, bet ar šią patirtį galima perduoti jauniems darbuotėms? Ką tai konkrečiai reiškia ir kaip tai atrodytų praktikoje? Indėja kaip pati tokia yra gera, bet galbūt pažila, reikime ir palaukime, kokią konkrečią formą jį įgaus. Na, taip, nors šiaip tai gerai stiprinti vyresniam žmonių poziciją Europos Sąjungą, nuveikti, ką nors jų labui. Dėl dialogo. Kai kalbame apie š... tai, kad akademikai dirbtų iš vien su rinka, tai man tai kelia susirūpinimą. Tai galbūt netiek ne, ne švietimas, kiek jų pasitelkimas darbo rinkai. Jeigu švietimas taps įmonių ir ekonomikos įrankiu, tai tikriausiai tokiu atveju mes e, atitrunkama nuo kultūrinių e, Europos švietimo tradicijų. Tai kelia man susirūpinimą, kai kalbame. Tai štai tokios mintis man šauna į galvą, kai kalbame apie partnerystę tarp verslo ir švietimo sektoriaus. Uh, gyventojų e, senėjimo klausimas buvo iškeltas, neturiu laiko įgilintis. Jeigu mes pažvelgsime į priežiūros aspektą, tai tikriausiai lėšos nebus nukreiptos MVI. Mes turime vyriausybinės paramos programas, tačiau tos paramos pagal tas paramos programas e, valstybės skiria lėšas bankams, tačiau šios nepasiekė MVI. Taigi reikėtų gal iš viso direktorizuoti sistemą taip, kad e, skatintume naujų bankų steigimą, kurių prioritetas būtų MVI finansavimas. Taigi, mano kai kurios mintis radikaliai skiriasi nuo pranešėjos minčių. Norėtųsi, kad jį įsigilintų jis. Na, jį tarsi siūlo skirti, e, turiu Europą ir toliau taikyti tą patį gamybos uh, modelį. Tačiau bijau, kad jeigu mes to modelio nepakeisime, tai tikriausiai nepadėsime MVI. Ir, ir tas ekonominis augimas nebus jau toks optimistiškas. Dėkuoju. Dėkuoju, norėčiau pradėti nuo socialinės rinkos ekonomikos, nes e, ji minima, kaip ten bebūtų, ją verta atsižvelgti, net irgi surizikuosiu pasakydama, kad Europos socialinė rinkos ekonomika mums leido sugebėti atsispirti sunkiausias krizės laikais. Ir socialinės ekonomikos rinkos, mano manimu, pagrindinis aspektas yra socialinis kapitalas. Ir dabar ši varelypė krizė, ilgai užtrukusi krizė, kelia būtent pavojų šiam svarbiam elementui. Mes gal dar net pilnai nesuvokiame viso, visų krizės apimčių. Uh, kai kalbame apie e, toleranciją, lygybę, galbūt tai nebuvo visuomet um, e, taip gerai kaip JAV, tai reikia ateityje uždid, padidinti toleranciją, lygybę ir žmonėms labai svarbu, kad uh, gerovė būtų vienodai paskirstita. Mano manimu, visose politinėse šeimose kyla populizmo grėsmė. Uh, Ir galbūt susilpnės ir solidarumas tarp kartų, galbūt vertėtų kalbėti ir apie klimato kaitą, bet jeigu per būsimus metus numatysime e, daug sričių, kuriams reikėtų skirti lėšas, tai susidursime su e, dilema, kam skirti ribotas lėšas švietimui, pensijoms, klimato kaitai. Tai ar kažkuriems regionams, kuriuose nedarbas dar labai didelis. Taigi, manau, kad ateityje susikirs mintis dėl to, kam skirti biudžeto lėšas ir todėl bus sudėtinga konsoliduoti biudžetus, sudėtingiau nei šiandieną. Taigi, kadangi jau kalbame apie šį pranešimą, kuris beje mano manimo atrodo labai įdomus, kupinas įdomių minčių, taigi naudodamėsi progą turėtume uh, kelti klausimą, ko mums reikės ateityje. Ir tai, pavyzdžiui, būtų pasitikėjimas viešosiamis institucijomis. Nes prieš krizę viešosios institucijos nesugebėjo padaryti daug svarbių dalykų, kurie būtų buvo reikalingi, pavyzdžiui, MVI labai. Čia vienas iš tokių pavyzdžių, ko tikimės iš viešosios valdžios institucijų. Taigi reikėtų E, pasižiūrėti, kokiu pasiekmiu turi prarastas pasitikėjimas viešuosiomis institucijomis, jų gebėjimu dirbti veiksmingai ir sažiningai. Ir pasižiūrėsime, kaip dabar viešosios valdžios institucijoms teks pavyks užtikrinti tvaro ekonominį augimą ir aprūpinimą viešosios svarbos paslaugomis. Dabar viešosios valdžios institucijos tvirtina įvairius paketus ir gali būti, kad dėl atsiražusių naujų uh, užduočių išauks e, viešo valdymo aparatai ir tai reikš didesnės lėšas ir uh, e, reiks skirti daugiau lėšų mokyčių mokėtojų įmokų. Na ir tai gali gilinti ar gilinti neigiamą požiūrį viešosios valdžios institucijas, jos bus vertinamas kaip pavojus, pavojingas veiksnys stabilumui. Na taigi aš manau, kad tai yra tie dalykai, apie kuriuos turėsime kalbėti ir ateityje. Dar vienas dalykas, kuris labai svarbu mano manimu, Tai yra e, pranešime atkreipiamas dėmesys į naujovių svarbą. Na taip, dėl krizės dabar um, gamybos sektoriu atsirado didelė, didelis atotrukis ar spragos. Na ir man rodos, mes nepakankamai skiriame dėmesio produktivumui ir prarastam produktivumui mūsų darbo tvarkėsi. Uh, E, turėtume daugiau dėmesio skirti didesniam našumui. Taigi, e, sutinku su tuo, kad prioritetas turėtų būti naujovės, nes e, tikrai daug naujų darbo vietų bus kuriama naujose, perspektyviuose sektoriuose ir ten veikiančiose MVI Taigi būtina pabrėžti viso to svarbą. O jeigu pažvelgsime į tas kliūtis, su kuriomis susiduria MVI dabar ir ateityje, tai rodos Oli Šmit minėjo finans, MVI veiklos finansavimo klausimus. Jeigu mes pažvelgsime į naujoves, novacijas ateityje, tai turime tikrai pagalvoti, kaip užtikrinti tik, tik tinkamą finansavimą, neretai tai e, nauja rizikinga veikla ir, ir reikėtų pagerinti MVI galimybę gauti finansavimą, tai labai svarbu. Dar mm, viena kliūtis, kuri atsirado Kopenhagos kontekste jeigu mes norime pasiekti ekonomiką, kurioje būtų sumažintas CO2 išmetimas, tai čia reikėtų neapsiribodinti vien energetiką ir transporto sektoriumi, bet reikėtų žvelgti visus sektorius. Na, klima, dėl klimato taikos yra patvirtinta daug naujų standartų ir tai glumina MVI. Na, neaišku, kaip bus ateityje, tai yra siūloma 20, po to 30 procentų mažinti CO2 išmetimą. Taigi mm, labai svarbus viešosios politikos teisinis aiškumas. Oli Schmidt taip pat atkreipė dėmesį ir į judumą. Mes linkę pamiršti, kad ES labai menkas darbuotojų judumas. Tai yra susijęs su tuo, kaip veikia vidaus rinka, taip pat, kad e, labai sudėtinga perkelti socialinės teisės iš vienos valstybės narės į kitą. Taigi aš manau, kad didindami judumą mes gerokai pagerintumėm VAI padėtį. Ši na, krizė turi daug neigiamų pasiekmių, tačiau taip pat atveria galimybę atkreipti dėmesį į naujus dalykus. Per vanč norėtų dar trumpai pasidalinti savo nuomonę. Uh, Ne, atrodo, kad ne. Uh, to, uh... Labai ačiū ir ačiū poniai Bastos už pranešimą. Norėčiau pakomentuoti po to, kai išklausiau ponios Bastos, pono Oli Šmit, ponios Hubner dėl e, įmonių galimybės gauti kapitalą ponia Bastos paminėjo kreditų svarbą įmonėms, bet e, reikėtų užtikrinti, taip pat užtikrinti taip pat ir tur, turto rinkų, rinkų e, veikimą. Nes dabar matom, kaip spekuliantai užsipuola eurą, ir mes, aišku, linkę pirmiausia kaltinti spekuliantus ir politikai tą labai gerai daro. Tačiau klausimas štai, toks. O kaip elgesi kapitalas? Kapitalas ieško augimo erdvės. E, o dabar dabartinėmis ekonomikos sąlygomis kapitalas, aišku, labai greitai juda iš vienos pusės į, vito, į, į kitą e, spekuliuojama valiutos kursų sviravimu, įmonėmis ir panašiai. Tačiau čia, kalbant apie MVI, mes pageidavom tokio kapitalo, kuris išliktų ilgiau. Ir dabar teisinis sprendimas, teisėkūros sprendimas galėtų toks būti - skatinti vyriausybės, taip pat m, privačias rizikos kapitalo fondus, panašias institucijas skatinti, kad būtent priva, e, privačios tokios įmonės būtų, būtų suinteresuotos e, investuoti štai į tam tikras rytis. Tačiau investicijų uh, tikslas turėtų būti apibrieštas labai tiksliai, e, kad tai tarnautų, sakykime, mažosioms vidutinėms įmonėms ir panašiai. Tad e, tokiu būdu mes čia savotiškai kaip kempinę galėtume sugerti tą išsklaidytą kapitalą, nes iš tikrųjų daugybė kapitalo keliauja iš, išsibarstę po pasaulį, o mes turim ją savotiškai kaip kempinę sugerti ir nukreipti būtent kapitalą ten, kur jo reikia. O pirmiausia, reikia mažosiams ir vidutiniams įmonėms. Tad tikrai reikėtų sutelkti joms skirtą kapitalą. Tad mes iš tikrųjų labai daug dėmesio skiriam e, skol, skoloms ir panašiai. E, čia teisingai buvo pasakyta, kad mes per daug išlaidžiaujam, bet mes turėtume pirmiausia pakeisti Tai yra tiesiog mąstysena, tai yra daugiau susifokusuoti į augimo aspektą negu į skolų aspektą. E, Pats susirašiau į sąrašą, po to dar kalbės ponė Rulmair, o po to ponė Pervanš Perės ir ponė Bastos suteiksime žodį. Šiandien iš ryto dalyvavau vienoje konferencijoje, kurią organizavo komisija ir Ten buvo kalbama apie mažų medicinių įmonių prieigą prie kapitalo, apie tai, apie ką ką tik kalbėjo Artūras. Tai nėra nauja problema, visą laiką ir anksčiau apie tai buvo diskutuojama ir visą laiką tiek Europos, tiek nacionaliniai politikai labai daug e, ir gražiai kalbėjo apie tai, kaip reikia remti MVI tačiau tos paramos jos niekaip vis taip ir nesulaukdavo. Mes negalime pamiršti, kad daugelis mažų vidutinių įmonių sukūrė milijonus darbo vietų, e, kadangi iki krizės dirbo pelningai ir nemažai mažų vidutinių įmonių savo srityje buvo lyderiaujančios pasaulyje, nors e, tai ir nebuvo taip plačiai reklamuojama. Turas jau minėjo, kad mes turime nepamiršti, kad Europoje 30 procentų kapitalo patenka per rinką, 70 per bankus, Amerikoje yra viskas atvirkščiai, tačiau mes turėtume pasvarstyti, ar nevertėtų mums e, įsteigti specialių biržų, mažoms vidutinėms įmonėms ten, e, kuriuose jos galėtų gauti papildomo kapitalo. Taip pat visose valstybėse veikia įvairūs investiciniai bankai, kurie priklauso valstybėms - Vokietijoje, Prancūzijoje, visur kitur. Aš įsivaizduočiau, kad mums reiktų įsteigti tokių uh, subsidijas paramą teikiančių investicijų bankų asociacija Europoje. Ir įmonės galėtų kreiptis taip pat ir į tų bankų asociaciją, jeigu joms reiktų e, papildomų finansinių išteklių. Dabar kai kurioms įmonėms e, nepakanka vien tik tai įprastų komercinių bankų teikiamų paskolų. Mums taip pat reikia sukurti europinį patentą, nes dabar, kuomet 27 valstybės narės turi vieną ir tą patį patentą patvirtinti, užtrunka per daug laiko, taip pat reikia harmonizuoti teisės aktus mokesčių srityje tam, kad viena valstybė veikianti maža vidutinė įmonė galėtų tikėtis panašių arba tokių pačių mokes, mokestinių tarifų e, pradėdama veikti ir kitoje valstybėje. Taip pat reikia pakeisti mūsų kultūrinės nuostatas, suteikiant pralaimėjusiajam antrąją galimybė, jeigu vieną kartą vykdyta arba pradėtas investicinis projektas nepavyko, tai negalima to projekto autoriaus, verslininko ar įmonės nureitinguoti į pačią sąrašo apačią. Reikia suteikti jam antrą galimybę. Vokietijoje e, e, pačios versliausios mažos vietinės įmonės jau dabar sugeba 70 procentų investicinio kapitalo pritraukti iš įvairių investicinių fondų, tačiau e, bandoma jiems dabar apsunkinti gyvenimą priimant atitinkamus teisės aktus. Aš e, nenorėčiau. kad uh, taip dirtinai būtų investiciniams rizikos fondams e, apsunkinamos veiklos sąlygos, nes mes tokiu būdu juos prarastume ir negalėtume naudoti jų turimų piniginių lėšų naujovėms dėkti ir moksliniams tyrimams skatinti. Taip pat reikia Europoje e, bendrai kalbant supaprastinti e, biurokratinę naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms vadovaujantis principais, e, kuriais vidutinis verslas vadovaujasi visame pasaulyje. Taigi yra labai daug įvairių aspektų, kurie svarbus vidutiniam verslui Ir svarbu yra taip pat, kad mes ne vien tik tai apie juos kalbėtume, kalbėtume apie paramą, tačiau imtumėmės ir realių veiksmų. Dabar suteiksiu žodį poniai Rolmaier, po to per Vanšį Regina Bastas. Pirmininkė, mėly kolegos, man rūpi privačių investicinių fondų veikla ir su jais susijusi susiję klausimai. Egzistuoja mažos vietinės įmonės, kurios gali pasinaudoti tokių investicinių fondų turimų kapitalų, tačiau pažvelgus į tokių fondų pasirengimą investuoti į apleistas kaimo vietovės, tai tas pasirengimas yra labai ribotas netgi ir e, sudarant e, fondams įvairias išimtinės sąlygas. Aš esu iš pasienio su Čekija regiono, tai yra kaimo regionas ir tiek Vokietijos pusėje, tiek Čekijos pusėje situacija yra pakankamai vargana ir kiekvieną kartą, kuomet mes su privačiais investiciniais fondais kalbamės apie galimybės tenai investuoti, nepaisant to, kad siūlomi pakankamai geri projektai, pasirengimas investuoti yra ribotas. Nepaisant to, aš manau, kad privatus investiciniai fondai yra svarbus, užtikrinant mažų vidutinių įmonių prieigą prie kapitalo, reikia sudaryti jiems atitinkamas sąlygas, tačiau vien tuo pasikliauti negalime. Specialios paramos programos ypatingai kaimo vietovėms, toms, kurios sunkiai užsitikrina prieigą prie investicinio kapitalo vykdomos per įvairius regioninius bankus turėtų taip pat prisidėti prie šių regionų atgaivinimo. Mes turėtume stengtis e, ir tokias programas įtraukti savo svarstomų programų sąrašą mes turime suvokti, kad Europą sudaro ne tik metropolijos, ne tik urbanizuotos teritorijos, tačiau taip pat ir kaimo vietovės, kurios e, neturėtų būti pamirštamos, e, kadangi dabartinė situacija vis daugiau gyventojų iš kaimo keliasi į miestą, ir kuo daugiau žmonių miestuose gyvena, tuo sunkiau miestams yra spręsti savo tvarkomus klausimus, socialinės pro problemas, kitus sunkumus e, ir iššūkius, su kuriais jie susiduria smarkiai organizuotose e, smarkiai urbanizuotose teritorijose, kai tuo pačiu metu kaimo vietovės neturi jokių galimybių vystytis, nes nei privatus investiciniai fondai, nei kiti e, finansavimo šaltiniai arba potencialus investuotojai su dideliu atsargumu žvelgia į kaimo vietovės ir e, e, pavyzdžiui turto vertinimo srityje naujai pastatytas pastatas paskutinį. E, pavyzdį galiu pateikti, Čekijoje buvo turto vertintojų e, įtrauktas į registrą, nurodant e, jo vertę, kuris sudarė tik 20 procentų statybos išlaidų. Taigi tai yra problema, ir kaimo regionams, kaimo vietovėms reikia skirti pakankamai dėmesio, kadangi e, mažos vidutinės įmonės ten taip pat gali plėtoti savo veiklą. Ačiū per vanštą. Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėt žodį. Trim klausimais norėčiau paminėti. Pirmiausia, dėl e, socialinės rinkos ekonomikos savokos. Lisabono sutartyje minima šita savoka. O iš tikrųjų, manyčiau, kad čia šita savoka labai vairiai interpretuojama. Ir ta mintis savoka nėra šiaip jau iki galo aiški, savokos jos. Bet čia Čia iš tikrųjų mes kalbam apie tam tikrą teorinę socialinės rinkos ekonomikos savoką. Tai pagal ją būtent piliečiai, vartotojai, tai yra, jie yra tam tikri socialiniai mm, subjektai, idealūs, gerai besielgiantis tam, kad veiktų gerai ūkis, ekonomika. Tokia prielaida šitos e, teorinės E, savokos toks pagrindas, bet aš abejoju, turiu pasakyti. Nes šiaip, kai mastau apie ją, Ir vėlgi, kai ta savoka jau operuojama sutartyje, tai vis dėlto iš tikrųjų praktinis šitos, praktinis šitos savokos aspektas yra kitoks. Dabar, jeigu mes kovojam, sakykime, prieš skurdas, su socialinė atskirtimi, tai ta kova be visa kita skirta ir tam, kad neturtingi žmonės pasidarytų geri vartotojai. Bet kita vertus, e, klausimas kyla, bet kas yra geras rinkos veik, dalyvis, veikėjas? Tai čia vėlgi tas klausimas yra teorinis. E, vėlgi laiko daug neturim, bet man atrodo, e, tų aspektų nereikia išleisti iš akių, kalbant apie šitą savoką. Man tai atrodo, kad čia kalbama apie pusiausvyrą, tam tikros vidaus rinkos pusiausvyrą ir socialinio aspekto pusiausvyrą. Bet čia ne, kalbama ne vien tik tai apie žmonių tam tikrą auklėjimą, kad jie taptų ger, gerais e, vartotojais e, ir, ir būtent kaip ūkio e, skatinimo pagrindų. Tai vienas klausimas. Kitas klausimas susijęs su judumu. Dabar per pastaruosius tuos dešimt, ar dešimtmečius ir ko pasiekėm pagaliau Lisabono sutartį Tai vėlgi čia dabar labai plačiai kalbama apie judumą, lyginami su JAV ir sakom, kad mūsų darbo rinka judumo aspektų nelabai gerai veikia. Viena e, judumo, trūku, e, tai yra judumo trūkumo priežasčių, e, tų priežasčių yra daug Bet kita vertus, vėlgi sunku apibriežti judumą, kad jaunim, jauni žmonės galėtų juo visiškai pasinaudoti ir kartu neprarasti. E, šiaip jau su tuo susiję daugybė aspektų, sakykime, baime prarasti būstą ar panašiai, bet kartu čia iškyla taip pat ir solidarumo tarp kartų klausimas, kai žmonės sensta tai, tai vėlgi šiaip jų judumas e, darosi ribotesnis. Bet e, nemanyčiau, kad judumas būtų toks e, tiesioginė kliūtis tinkamai, tai yra veikti darbo rinkai. Toliau, kai kalbam apie tvarų vystimasi, šiaip jau apskritai tas e, e, judumo savokos nereikėtų absoliutinti, nes suprantama, tu, suprantama žmonių noras šiaip jau dirbti netoli gyvenamosios vietos, šeimos ir panašiai. Tačiau aš nemanau, kad e, šit, pasiektume tikslų vien betodariškai be, be skatindami judumą. nes čia šiaip jau reikėtų niuansuoti. Ir trečias klausimas - įmonių finansavimo klausimas. Bastos ataskaitoje kalbama būtent apie tokį tikslą, e, apie kurį mes dažnai kalbam e, komitete, būtent finansavimo, įmonių finansavimo užtikrinimą. Kolega kalbėjo apie mažųjų vidutinių įmonių prieigą prie e, finansavimo už bankininkystės e, ribų, e, už bankininkystės sektoriaus. Turbūt atsimenat, kai parlamente tas klausimas buvo aptarinėjamas. Na, o čia, aš nežinau, yra tam tikrų skaičių, e, rodančių, kad kiek įvairios rūšės įmonės gali gauti, kokių paskalų, kokiomis sąlygomis ir panašiai. Tačiau vienas dalykas, dėl kurio esu tikra, kai dabar mes performuluojam bankininkystės nuost, ta, bankininkystėj taikomas nuostatas, tai reikėtų taip pat atsižvelgti ir į MVI e, aspektą. Na, o dėl MVI galimybės gauti paskolas už bankininkystės sektorius, šitas klausimas yra labai svarbus. Mes turim daugybę teisės aktų dėl įmonių prospektų, pros, kredito įmonių prospekto, kitų dalykų, bet čia Šiaip jau, kas buvo minėta apie tam tikros biržos steigimą, kur, kur, iš kurios būtų finansuojamos specialiai mažosios ir vidutinės įmonės, tai man tai nelabai suvokiama. Antai mes neseniai priemėm e, vadinamojo prospekto direktyvą, bet kita vertus šiaip jau pasirodė tada jau priminėjant šitą direktyvą, kad e, apskritai nuomonė šiuo klausimu labai svirė, skiriasi. Nes labai sunku šiaip jau sudaryti tinkamas sąlygas toms įmonėms prieiti prie finansavimo. Toliau, ponia Bastos, labai ačiū. Pone pirmininkė, pirmiausia, ačiū poniai Beres ir kolegoms, kurie pasisakė, kurie kalbėjo e, apie mano darbo, teminį darbo nu, dokumentą. Dabar štai ką galiu pasakyti. Empresas europeias é um instrumento muito peculiar. Taigi, E, PMI, kaip minėjau, yra labai svarbi priemonė ir čia ES yra tam tikra netgi ekspertė. Ir manau, kad kai kalbame apie krizės įveikimą, PMI tenka ypatingas vaidmuo. Turime svarbių, gerų priemonių kaip pavyzdžiui socialinis teisingumas ir PMI tenka socialinė atsakomybė, galbūt diferencijuota e, socialinė atsakomybė PMI yra arti vietos bendruomenių, arčiau negu didžiosios įmonės ir koncertai. Ir uh, jų ir verslo filosofija yra kitokia, todėl PMI yra daug žmogiškesnės, humaniškesnės ir joms tenka socialinis vaidmuo. Todėl PMI apibūdinčiau kaip priemonę, kuri leidžia siekti ir socialinį aspektą, apie tai kalbėjo ir visi pasisakiusi jį. E, be kita ko, na ir mūsų Europos socialinė rinkos ekonomika taip pat buvo paminėta daugelį pasisakymų kaip svarbus aspektas. E, tiek mano įžanga, tiek ir dokumente, tiek ir šiandieną atkreipiau dėmesį į tas vertybės, kuria turėtų remtis Europos socialinė rinkos ekonomika. Tai yra atsakomybė, e, solidarumas ir uh, laisvė ir visa tai padėtų užtikrinti socialinį teisingumą bei būtų pagrindas Europos socialiniai rinkos ekonomikai. Na, perinant prie konkrečių aspektų nuo filosofinio, norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad e, mūsų e, pranešėja e, rekomenduodama peržiūrėti smulkaus verslo aktą išvardė penkias pagrindinės rekomendacijas. Reikėtų peržiūrėti PMI pabrišti, taip pat reikėtų supaprastinti vairius mechanizmus, kas aplengdantų PMI veiklą. Taip pat sutinku su kolega Koperati, kuris teigia, kad reikia aplenginti PMI gyvenimą, nes jų veikla turi ir socialinį matmenį. Taip pat PMI turi turėti galimybę dėkti naujoves ar pasinaudoti inovacijų vaisiais. Gal... Taip pat e, buvo siūloma užtikrinti ryšius tarp PMI ir švietimo sektoriaus. E, reikia taip peržiūrėti smulkiaus verslo aktą, kad būtų stiprinamas PMI vaidmuo e, ir Na, galbūt e, pagerinti PMI prieigą prie rinkos, galimybę patekti į rinką. Uh, Na, kai dėl teritorinio aspekto, tai sutinku, kad vietos bendruomenės taip pat yra svarbus tapatybė apibrėžintis vaidmuo elementas. Ir čia, tai tapalybėje skatinti, mes galėtume pasitelkti socialinius fondus. Ir tai yra priemonė, kurią taip pat galėtų pasinaudoti ir PMI. Na, šiandien buvo išsakyta nemažai dviejonių, abejonių, ne, galbūt nesugebėsiu visas jas sureaguoti. Na, Europos Na, na, žinome, kad be mūsų kaip ekonominės erdvės egzistuoja ir kitos ekonominės e, erdvės, kurios labai skiriasi nuo mūsų iškis, kai kurios yra, pažiūrėjau, labai agresyvės, kaip jav, ir turime organizuotis tam, kad išliktume ir pasitvirtintume e, viso pasaulio lygiu. Ir turime e, pasiekti, kad mūsų rinkos veiktų geriau negu kitos ekonominės erdvės turime elgtis ambicingai, turime užtikrinti gerą uh, rinkų priežiūrą, kas yra tiesiogiai susiję ir su PMI galimybę gauti finansavimą. Tai yra pagrindinis PMI išgyvenimo laidas. kuris leis suvaidinti PMI uh, svarbu vaidmenį veikiant ekonominės krizės um, poveikį. Taigi bankų kreditai ar privatus kreditai, viešieji kreditai ar tokių um, formulių mi mišinys, mišrus finansavimas yra labai svarbus, nes kitaip PMI neišgyvens. Na, jūs kalbėjote apie skirtingą finansavimo santyki, e, kad šis santykis Europoje skiriasi nuo santykio JAF ir didesnį finansavimą pas mus teikia bankai. Na, apie tai taip pat reikia kalbėti. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad labai svarbus yra ekono, ūkio subjektams stabilumas ir galimybė planuoti. Taigi labai svarbu, kad visi ūkio subjektai pasitikėtų viešosios valdžios institucijoms bei politiniais subjektais, nes kitaip nebus teisinio aiškumo, nebus saugumo ir nebus ir pažangos. Na. Na ir tam, kad pasitvirtintų ir būtų sėkmingai gyvendintas mūsų politinis ir ekonominis projektas, yra svarbus pasitikėjimas mumis. Dėkoju pranešėjai ir poniai Bastos. Na, mes baigėme ne tik šios dienos diskusijos, bet ir apskritai užbaigėme visą dienos programą. Na, e, pervanš pranešimas, tarpinis pranešimas yra parengtas, jis bus perduotas e, vertimui ir rūks, bal, gegužės 18 dieną antradienį Strasbūrė per Vanš pristatys savo pranešimą. E, taigi susitiksime visi gegužės 18 dieną. Labai malonu, kad ketvirtadienio popietę vis dėlto taip gausiai dalyvavote, aktyviai įsijungėte diskusijas kalbant apie šį darbinį dokumentą ir tikimės, tikiuosi, kad po dvi savaičių, gegužės 18, visi susitiksime Strasbūrė.